I think we can start. Manau, galime pradėti. Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, kolegos, ponios ir ponai. Šįryt pas mus yra lankytojų grupė Dieter Librich Kocht e, pakvietė grupę iš Erfurto. Na, o dabar perėjome prie balsavimo. Jackie Foster pranešimas nuotolinių būdų pilotojimo orlaivių sistemų saugus naudojimas. Pirmiausia, išbandykime sistemą, balsavimas pradedamas. Balsavimas. Ne, dar palaukime. Atrodo, kad viskas veikia puikiai. Sveikinu Vimą Vandekampą taip pat. E, e, Nilsonas neturi kortelės. Pasižymėjome. E, ar girdėti vertimas ir mūnų kalbą? Nėra dėja vertimo į rumunų kalbą šiandien. Ne.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 Uh, Šioje salėje turime tik tai 16 kalbų ir rumunų kalbos nėra. Tai nepriklauso nuo mūsų, priklauso viskas nuo salės. Šioje salėje yra tik 16 kabinų. Aš suprantu ir priimu jūsų paaiškinimą, bet mes turime du narius iš Rumunijos šiame komitete. Manau, būtų normalu turėti vertimą į rumunų kalbą. Tik tikiuosi, kad tai yra vienintelis komitetas, kuriame nebus vertimo į rumunų kalbą. Na, mes pasitikrinimės, ne, aš manau, kad tai yra išimtis tik tai šiandien. Ačiū už jūsų supratingumą. Taigi perėsime prie balsavimo. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 41 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 42 už, prieš, susilaiko, atmestas. 43 už, prieš, susilaiko, atmestas. 44 už, prieš susilaiko atmestas, 45 už, prieš susilaiko atmestas, 46 už, prieš susilaiko. Norėčiau patikrinti balsavimą dėl šio pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. 46. Balsavimas baigiamas atmestas. Nuo 16.35, 47 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Lybė ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 52 už, prieš susilaiko patvirtintas. 53 už prieš susilaiko patvirtintas. 55 už prieš susilaiko patvirtintas. 54 už prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 58 už prieš susilaiko atmestas. 59 už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 63 už prieš susilaiko norėčiau patikrinti. 63 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas. 64 už prieš susilaiko atmestas. 65 už prieš susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Libė 3 už prieš susilaiko patvirtintas. Libe 11 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 73 atsiimtas, 74 už. Čia dalimis. Už. 74 pirmoji dalis prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Gerai patikrinsime balsavimą dėl antrosios dalies. Šešiasdešimt 74. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 21 prieš 21. Yra dar vienas prieš. Taigi jis atmestas 22 balsų persvarą. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 82 už, prieš, susilaiko patikrinsime. 82. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas. 84 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš susilaiko patvirtintas. 85 už, prieš susilaiko atmestas. 86 už, prieš susilaiko atmestas. 87 už, prieš susilaiko atmestas. 88 už, prieš susilaiko atmestas, 89 už, prieš susilaiko atmestas. Septintasis kompromisas. Čia yra klaida, nes guė e neremia šio kompromiso. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 94 už, prieš susilaiko atmestas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pakeitimas žodžių dėl 19 dalies. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Vienas. Reikia trijų. Turite atsistoti. Kas prieštarauja? Kad visi matytų. Tokia atveju dėl pakeitimo žodžių negalime balsuoti ir balsuosime dėl žodinio pakeitimo, be žodinio pakeitimo už. Atsiprašau, kompromisas apėmė tą dalį, balsuoti nebereikia, toliau lybė 9 už, prieš, susilaiko patvirtinta, kaip 9 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 20 dalis pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Atrodo ne. Tokiu atveju balsuojame dėl 20 dalies žodinių pakeitimų už, prieš susilaiko patvirtinta. E, 125 už prieš patvirtintas, 126 už prieš susilaiko patvirtintas, 127 už prieš susilaiko. Patikrinkime 127 pradame balsavimą. Baigiame. 31 už 11 prieš ir dar e, vienas be kortelės. 32 patvirtinta, 128 už, prieš susilaiko patvirtintas, 75 už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas trisdešimt antras. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 133 už, prieš, patikrinkime, 133. Balsuojame, baigiamas balsavimas. 22, 23 už, 20 prieš, patvirtinta 134 už, prieš, susilaiko patvirtintas 135 už, prieš, susilaiko atmestas. 136 už, prieš, susilaiko atmestas. 137 už, prieš, susilaiko atmestas. 138 už, prieš, susilaiko atmestas. 139 už, prieš, susilaiko atmestas 140 už, prieš susilaiko atmestas 141 už, prieš susilaiko patvirtintas 143 už, 143 atkrenta, jeigu 142 taip pat, dabar 145 už prieš susilaiko atmestas. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Libės septyni už, prieš susilaiko patvirtintas. 149 už. Libės 7 reikia patikrinti. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigiamas. 22 už, 22 prieš. 22 už, 23 prieš. Patvirtintas. 149 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 150 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 151 už prieš. Patikrinsime 151 balsavimą. Balsavimas baigiamas. 19. 20 už, 25 prieš atmesta. Libė 12. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Patikrinkime, Libė 12 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 22 už, 23 už, 20 prieš. Patvirtintas. 152 už, prieš. Susilaiko atmestas. Libė 6 kas už, prieš. Susilaiko patvirtintas. Libė 13 už, prieš susilaiko. Patikrinkime, Libė 13. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 18 už, 27 prieš. Atmestas. 14 lydė už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Lydė 15 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 153 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Septintasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntasis už, prieš susilaiko patvirtintas, dešimtasis už, prieš susilaiko patvirtintas, vienuoliktas. Ir čia dar yra pakeitimas žodžiu. Ačiū. Čia pridėmi žodžiai aiškus reguliavimo pagrindas. Ar kas nors prieštarauja? Atrodo, kad ne. Tokiu atveju 11 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 24 už, 20 prieš patvirtintas. Toliau 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, atmestas. Patikrinti, gerai, patikrinsime 12 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Dvidešimt už, dvidešimt trys prieš atmestą. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 25 už, prieš, susilaiko, atmestas. 26 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 27, 24 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 29 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 30 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 31 už, prieš, susilaiko, atmestas, 32 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 33 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 34 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 35 už, prieš, atmestas, 36 už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, antras už, prieš susilaiko patvirtintas, trečiasis už, prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas, penktasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 44, 45. Už, vienas prieš, niekas nesulaikė. Patvirtintas. Sveikiname Jackie Fosterą. Okay. Ciao. Ciao. Ja, kommt durch. Kommt durch.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 Tačiau jeigu prie mūsų prisijungs mūsų frakcijos narys, jūs turėsite užleisti jam vietą. So, wir kommen jetzt zu der nächsten Abstimmung. Gerbiami kolegos, pereikime prie balsavimo dėl kito klausimo, tai yra naujų turizmo skatinimo Europoje iššūkių ir koncepcijos. Pranešėja šio klausimo yra Izabela Dimonte. Visų pirma, balsuosime dėl žodinio pakeitimo, E, tiksliau balsuosime dėl visų kompromisinių pakeitimų kartu įskyrus e, kompromisus 1, 3, 1, 3, 4, 5, 6 ir 13. Dėl jų balsuosime atskirai, o dėl kitų kompromisų mes balsuojame e, vienu metu. Taigi, kas už juos, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pirma dalis, žodinis pakeitimas, kas prieš, prieštaraujančių nėra. Tada balsuojame, kas už, prieš. Susilaikė pritarta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Imko 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 55. Kas už? Pavlai. Balsavimas baigtas. 27 prieš atmesta. 55 kas už. Oh, 55. 55. Balsuojame dėl jo. Dėl 20, atsiprašau, dėl 54 pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš patvirtinta. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. 56, kas už. Atsiprašo, pirmininkas. 56 nebeaktualus, 57, kas už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 58, kas už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 59, kas už. Prieš susilaikė, pasitikslinkime dėl 59. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Trisdešimt trys prieš atmestą. Šešiasdešimt aštuntas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 69, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 11, kas už. Nebeaktualus. Imko 11, 11 pakeitimas yra neaktualus. Todėl perkime prie antrojo žodinio pakeitimo. Kas prieš? Prieštaraujančių nėra. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 75. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 76. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 83. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Imko 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 84. Nebeaktualus. 111 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 95. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 107. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime dėl 107. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už, 27 prieš atmesta. 109 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 113 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 115 kas už, kas prieš, atmesta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 117 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 118 kas už kas prieš, susilaikė patvirtinta. 120. Nebeaktualus. 119 taip pat. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 136. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 148. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 152. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 127. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 128 nebeaktualus. 133. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Atsiprašau, reikia balsuoti dėl 129 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 131. Dėl jo taip pat turime balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 130. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 30, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 149. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antras, kas už kultūros. E, antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. E, kultūros komiteto 15 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 21, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 26, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 34, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, imko 25, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 24, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 37, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 122. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta, 134, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 135, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 227, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 232, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kultūros komitetas 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 156. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 157. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 157 pakeitimų. Balsavimas pradedamas. 156 dėl jų buvo nubalsuota neigiamai. Todėl balsuojame dabar dėl 157. 27 balsuoja prieš atmestą. 158 kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 159 kas už. Kas už? 159. Kas prieš? susilaikė, pasitikslinkime dėl 159 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 30 už, 13 prieš patvirtinta. 160 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 162 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 12 dalis. Žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarautų. Jeigu ne, tada balsuojame už šį pakeitimą kartu su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 22. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime. Kult 22. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 už, 11 prieš patvirtinta. 167 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 161 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Įmiko 32 nebeaktualus 169. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 204. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 168. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 170. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 171. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 174. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 175. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 176. Nebeaktualus. 177 taip pat. Imko 21. 177. Balsuojame kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Imko 21. Kas už. Kas prieš. Susilaikė atmesta. 178. Kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Imko 26. Kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Imko 18, nebeaktualus. Kult 38, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 182, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 183, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 184, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 193, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 187, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 188, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 189, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 190, kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. 191. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 192. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 74. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 194. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Vienas, keturi, septyni. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienas, septyni, du, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 205, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 207 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 208 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 209 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 210 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 211 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 212 kas už kas prieš susilaikė patvirtinta, 206, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 213, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 214, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 215, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 216, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 217, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 219, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 20, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 221, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 222, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 223, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 225, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 228, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 233, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 235, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 2, 3, 6, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1, 2, 3, kas už, prieš patvirtinta. Du, keturi, penki. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Ne, sako pirmininkas. 241. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 250, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 248, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 249, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kult 25, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 244, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 258, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 258, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime dėl 259. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš patvirtinta. 262, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko, nebeaktualus, 260, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 261, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 263, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 264, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Imko 28, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 274, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 275, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 276, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kult 32, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kult 33, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 278, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 279, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 280, kas už, kas prieš susilaikė Patvirtinta. 281, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 283, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 291, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 16, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl Imko 16 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 21 uh, e, už, 22 prieš. Atmesta. Imko 31, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 3.13 neaktualus. Ne, tiksliau reikia balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3.14, 14 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3.15 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 3.16 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 3.17 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Imko šeši, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 106, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas e, ketvirtas dėl 29 dalies. Ar yra prieštarančių, jeigu nebalsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 3, 2, 5. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3, 2, 6. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3, 2, 7. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Imko 9. Neaktualus. 3, 3, 1. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 332, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 334, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 340, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Imko 29, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 349, kas už, kas prieš, susilaikė Pasitikslinkime dėl 3, 4, 9. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš atmestą. Trys, trys, penki, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Niekas nebalsavo. 335. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 337. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Imko 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 341. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trys penkiasdešimt, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. Imko 12, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamosios dalys. Šešta. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 16, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 17, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. 23, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 24, kas 5 ir 6 identiški, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 30. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 30. Basavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20 už, 24 prieš atmestą. Jau atėjome prie pabaigos. 36. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 37. Nebeaktualus. 46. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta.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 kas prieš, susilaikė patvirtinta, trečias, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, penktas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas vardiniu balsavimu Balsuosime dėl šios nuomonės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 41 už, tiksliau 42 už, 4 prieš. Nuomonė patvirtinta, sveikiname pranešėją. Danke auch.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 Ich glaube, wir können jetzt weitermachen. Kolegos, manau, kad jau galime tęsti darbą. Na, bent jau aš bandysiu tą darbą tęsti. Hello, Mr. Kritemeyer. Ponas Kritemeyer, prašau užimti savo vietą. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 9. Kągi, galime pereiti prie devintojo mūsų darbo atvarkės punkto kalbėsime apie padėtį Viduržėmio jūros regione ir apie būtinybę e, sukurti holistinį e, požiūrį ES lygių. Pranešė yra Merija Kiljonin. Ačiū, pirmininkė. Aš dažnai nesutinku su Žanu Klodu Junkeriu įvairiais klausimais, tačiau atminkite, ką jis sakė praėjusią savaitę Strasbūre, kalbėdamas apie sąjungos būseną. Ten jis pasakė priimtinų dalykų. Jis ragino e, daryti Europą humaniškesnę ir atviresnę. Taigi, mėly kolegos, aš nenoriu Europos, kuri nepadeda tiems, kuriems reikia pagalbos. Jeigu leisime valstybių vadovams vykdyti nacionalistinę politiką, tai kasgi liks iš Europos? Nieko. Pabėgėliai e, atvyksta iš karų ir krizių zonoje, zono Afrikoje ir artimiausia rytuose ir tai yra iššūkis mūsų politikai. Mums reikia bendrų sprendimų ir greitų sprendimų. Negalime savo leisti e, laukti, leisti žmonėms žūti. Krizės metu reikia priimti greitus sprendimus e, trumpam ir ilgesniam laikotarpiu ir e, E, reaguoti į tuos migrantų srautus. Tai yra jau e, nuolatinis reiškinys, e, kuris kyla dėl gyvenimo sąlygų pasikeitimo įvairiose pasaulio kampeliuose. Ir Europa turi būti aktyvi, kad pabėgėlių šalise gyvenimas gerėtų, tačiau tai dar nėra priežastys uždaryti Europos sienas. E, sunkvežimėje Austrijoje buvo rasti žuvę migrantai. Budapešte pabėgėliai e, sodinami į traukinius ir išsiunčiami į kaiminę šalis, viduržėme jūroje. E, krovininiai laivai stengiasi padėti pabėgėliams skęstantiems kiaurose laivuose. Taigi, todėl ir transporto komitetas ėmėsi šio klausimo. Ir E, pranešimo projekte kalba apie jūrų transportui kylančias saugumo problemas. E, tai gali atrodyti, kad e, bandoma į humanitarnės krizės detalės. Tačiau iš tiesų taip nėra, nes mums reikia rasti holistinio požiūrio, kad tą krizę būtų galima išspręsti ir e, valdžios institucijų reakcija sukėlė ir piliečių reakcijos bangą. Privatusis sektorius piliečiai stengiasi padėti pabėgėliams e, ir tai įrodo, kad e, gerovės Europa vis dar na, yra pirmaujančių vaidmenyje. Todėl reikia, kad ir Europos institucijos prisimtų dalį atsakomybės, neperkeldama visko e, ant piliečių įmonių pečių. Ir kasgi vyksta, kuomet e, e, pabėgėliai plaukia per viduržemę jūrą, būtent krovininiai ir keliviniai laivai nemažai dalyvauja gelbėjimo operacijose. Šiais metais vien tik tai iki Liepos pabaigos e, daugiau kaip 130 e, operacijų gelbėjimo įvyko prie Italijos krantų ir 15 milijonų buvo išgelbėti, 15 tūkstančių buvo išgelbėti būtent krovininių laivų. Krovininiai e, laivai išgelbėjo 15 procentų Italijos pakrančių zonoje. Na, Mes, aišku, e, džiaugiamės, kad humanitarnės organizacijos padėjo dirbti šioje srityje, tačiau noriu priminti jūros teisę. Ir taip pat konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje. Pagal šias konvencijas laivo kapitonas e, turi iškelti savo vėliavą ir padėti visiems žmonėms, e, kuriems grėsia pavojus taip pat aktyviai turi dalyvauti paieškos ir gelbėjo, gelbėjimo operacijose jūroje, jeigu tai nekelia rimto pavojaus jo laivų, įgulai ar keleiviams. E, ir e, tai yra visų jūreivių garbės reikalas. E, tuo pat metu prekybiniai laivai nėra aprūpinti, kad vykdytų tokias gelbėjimo operacijas, o kai ekipažai nėra apmokyti, kad jie galėtų sėkmingai dalyvauti tose operacijoje, todėl kyla, kyla pavojus e, tiek to, tokiems laivams ir jų ekipažai. Na, o tokiuose laivuose paprastai nėra pakankamai maisto ir vandens e, didesniam keleivių skaičiui. E, todėl jie pakliūna į kritišką situaciją kartais. Kartais e, kariniai laivai panaudojami kaip keliaiviniai laivai, tiesiog slapta į juos į, įlipant. Na, kadangi laivai nėra pakankamai aprūpinti, e, kipežas neapmokytas, E, to, tokiu būdu jūroje gali kirti daugiau nelaimių ir daugiau žučių, įskaitant ir e, įgulos narius. Kartais tokie laivai veža ir pavojingus krovinius, e, cheminius krovinius ir panašiai, ir tai gali sukelti ir ekologinę nelaimę. Taigi, rezumuojant situaciją, galima būtų rezumuoti taip. E, įsivaizduokite, kad jūs ateinate iš ryto, einate iš ryto į laivą ir pamatote pakeliui žmogų, kuriam įvyko nelaimė. Jūs bandote jam padėti, iškviesti saugumo tarnybas. Tačiau įsivaizduokite, kad e, tai vyksta kiekvieną dieną, jums einant į darbą, o e, paskambinus jums pasako, kad nėra pakankamai išteklių padėti tam žmogui ir prašo sužeistą į jūsų gabenti į ligoninę. Na, tokia sistema juk nebus tvari. Kokiagi išeitis? Reikia skirti daugiau išteklių skirtis gelbėjimo operacijoms. Ir tam, kad būtų užtikrintos pagrindinės pabėgėlių laisvės, reikia taip pat ginti, saugoti ir ekipažo saugumo ir e, institucijos turi užtikrinti, kad pabėgėliai ir prieglupšio prašytojai būtų išlaipinti tam tinkamose uostuose. Ir aš raginu taip pat ES institucijas ir valstybės narės pasinaudotų e, e, jūros, jūrų sistemoje veikiančių stebėsenos, laivų eismo stebėsenos ir informacijos e, sistemomis ir užtikrintų bendradarbiavimą tarp laivų ir pakrančio apsaugos institucijų, kurios siekiant geriau koordinuoti saugią laivybą. Reikia užtikrinti taip pat na, visų išteklių panaudojimo galimybę. Europa taip pat turi mobilizuoti visas politinės pajėgas, kad būtų išspręsta ši krizė, užtikrinant taip pat ir e, gelbėjimo žmonių e, saugumą ir e, teisės. Europa turi parengti bendrą frontą, kovojant su humanitarinė krize ir taip pat, pavyzdžiui, reikia kovoti ir su prekyba narkotikais ir ginklais, kuri duoda milijardus pajamų. Na, o. Nes e, žmonės, kuriems reikia pagalbos, dažnai patys negali prieglaušio parašyti. Taigi, mes prisidedame prie lybė komiteto darbo šio, šią nuomonę ir tikiuosi, kad e, mes pateiksime gerų, gerų pasiūlymų e, lybė komitetoj. Turime dirbti greitai, kadangi laiko nėra daug e, ir turime pasikliauti bendradarbiavimo dvasia. Dėkoju šešėliams pranešėjams ir politinėms frakcijoms už jau iki šiol nuveiktą e, darbą. Ačiū. Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Berichts. Und jetzt... Ačiū labai už tai, kad pristatėte pranešimą dabar. Žodis ponui Paskaliui, prašau. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už įžanginį žodį. Džiugu, kad šiandien turime galimybę apsikeisti nuomonėmis šio klausimu, kuris yra tikrai gana delikatus ir jautrus. Ir svarbiausia visų pirma yra suprasti, apie kokius kriterijus kalbame, kalbėdami apie viduržėmė jūros regioną. Čia tai reikėtų prisiminti, ką sakė popiežis Pranciškus, kalbėdamas apie gėdą. Ir man atrodo, kad Europa turėtų jausti bendro pabudžio gėdą dabar dėl to neveiksmingumo, juk ši situacija daro įtaką visai Europai. Ir nemanau, kad dar ilgai galėsime tiesiog stebėti ir nieko nedaryti reikia stengtis, kad būtų priimami reikalingi sprendimai čia, ES institucijose. Ir būtent pagal tai, ko konkrečiai imsimės, mus ir vertins likęs pasaulis. Na ir be abejo, labai dažnai tiesiog dangstamasi gražiai žodžiais kalbama apie laisvę, solidarumą ir apie mūsų bendras vertybės, tačiau mūsų kaip transporto komiteto prievolė Mm, pasinaudoti savo kompetencijomis ir rasti kažkokių tai realistiškų sprendimų, kurie padėtų prisidėti prie vykstančių diskusijų, prie to, kaip Europos parlamentas galėtų realiai įtakoti situaciją. Nereiškia, kad e, turime dirbti ranką rankon su Frontex, tačiau mes bent jau turime imtis mūsų kompetencijoje atitinkančių veiksmų. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie EMS, Europos jūrų saugumo agentūrą, reikia siekti bendradarbiavimo. Na ir kaip pranešėja minėjo, kalbėdama apie laivus, apie tuos gelbėjimo laivus, kurie padeda pabėgėliams. Ne visada tie laivai yra tinkami, neretai tai yra tiesiog kažkokie tai krovininiai laivai, pro šalį plaukintis laivai, kurie padeda. Ir dėl to reikia bendrauti su EMSA, kalbėti su EMSA ir žiūrėti, ką būtų galima padaryti, kaip naudingai būtų galima prisidėti prie šių procesų, kaip būtų galima priimti reikalingus sprendimus susijusius su uh, tų kenčiančių žmonių gelbėjimu, su tų žmonių, kurie bėga nuo bado, nuo karo ir nuo kitų negandų. Na ir panašu, kad šiandieno sutartis yra laikinai netgi sustabdyta. Tikiuosi, kad laikinai. Tačiau panašu, kad tai buvo tiesiog neišvengiama. Na ir nors iš pradžių buvo bandoma vadovautis emocijomis, tačiau natūralu, kad blaivus protas paėmė viršų. Na ir mes, kaip transporto komitetas, atsižvelgdami į savo kompetencijas, turime ieškoti esamų problemų sprendimo. Na ir kalbant apie pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, visų pirma reikia kalbėti apie gelbėjimo laivų patikimumą ir reikia prašyti, kad e, EMSA taip pat imtųsi reikalingų priemonių, kad laivai, kurie gelbėja to žmonės, būtų tinkamos kokybės Na ir reikia suprasti ir tai, kad taip šiandieną problemų yra viduržėme jūros regione, bet problemų mastas gali didėti, apimti ne tik šios jūros regioną. Na ir kalbėkime taip pat apie Prancūziją, Kalė, apie Lamanšo sąsiaurį, ten kylančias problemas. Man atrodo, kad čia labai tinka posakis, jog visi sėdime vienoje valtyje. Na taip, kalbant apie Viduržėmio jūros regioną, seniau ten tik pavieniai atvejai pasitaikydavo, o dabar tai tikrai nebėra ir tai kelia daug problemų Europos Sąjungai. Na ir kalbu ne tik apie pabėgėlius, apie migrantus, reikia žiūrėti ir tą platesnį kontekstą, apie tą sudėtingą padėtį, kuri klostosi Europoje. Ir man atrodo, kad mums tikrai reikia pademonstruoti daugiau solidarumo. Dėkoju. Ačiū labai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Kilinen. Ačiū už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol. Na ir labai tikiuosi, kad parengsime tokią nuomonę, kurioje bus aptariami visi svarbus klausimai aktualūs transporto komiteto nariams. Na ir mūsų nuomonė pagrindinis dalykas yra toks. Tai yra tinkama laivų apsauga ir ten dirbančių asmenų apsauga, kalbu apie tuos laivus, kurie plaukia viduržėme jūros regione. Tie priekybiniai ar krovininiai laivai neturėtų atlikti pabėgėlių gelbėjimo darbo. Juk tai nėra jų pareiga, tą reikia suprasti. Be abejo, tikrai sudėtingomis sąlygomis dabar tenka dirbti viduržėmio jūroje, tačiau man atrodo, kad valstybės narės neturėtų versti tų laivų įgulų ar savininko atlikti tokias užduotis. Na ir kaip ponas Paskalis minėjo, taip, tie laivai tikrai atlieka svarbų darbą, tačiau reikia, jog aiškiai būtų apibriešta, apibrieštos gelbėjimo operacijos, jų vykdymas ir pranešėja taip pat kalbėjo apie tą veiklą, kuri yra vykdoma, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos oficialioms gelbėjimo misijoms viduržėme jūroje. Tai yra svarbus dalykas, reikia žvelgti ir į ateitį, galvoti apie bendradarbiavimą su pakrančių valstybėmis viduržėme jūros regione. Tai yra įtin svarbus matmuo, kalbant apie susidariusią padėtį. Na ir, pažiūrėjau, kalbant apie Turkiją ar Libiją, galbūt jos galėtų taip pat prisimti dalį naštos tenkančios Europos Sąjungos prekybiniams laivams šiuo metu. Na, o kalbant apie tas įstaigas, kurios turėtų vykdyti gelbėjimo operacijas, kalbame apie žmonių paiešką ir gelbėjimą. Ir turiu omenyje to žmonės, kurie bandė kirsti jūrą pabėgėlių laivais. Na ir labai tikiuosi, kad e, bus pateikta kažkokių konkrečių pasiūlymų, kad taryba tai padarys ir kad aiškiai įvardins, kaip būtų galima padėti tiems žmonėms, kai jie pasiekė Europos krantus. Ir mes, kaip transporto komiteto nariai, turime uh, užtikrinti, kad ta našta tenkanti ES prekybiniams laivams būtų maksimaliai sumažinta. Taip pat reikia stengtis užtikrinti, kad tie migrantų e, srautai, e, su kuriais dabar susidurime, netaptų pasipelnimo šaltiniu e, kontrabandininkams. Ačiū labai. Roza Tomašič, prašau. Ačiū. Aš pasirašiau savo pasisakymą kruatų kalba, tačiau šiandien dėja kruatų vertimo neturime, tad pabandysiu pertikti savo mintis anglų kalba. Migrantų skaičius kertančių viduržėme jūrą jau viršė 300 tūkstančių vien šiais metais. Ir tai atitinka skaičių žmonių, kurie iki šiol persikėlė į ES, tai yra smarkiai viršė tą skaičių, lyginant, pavyzdžiui, su 14 metais ir man atrodo, kad tai yra tiesiog tiesioginis kvietimas mums būti aktyviems ir ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią šiai didžiuliai problemai. Ir taip pat be abejo labai svarbu žvelgti į tą ilgalaikę perspektyvą, ieškoti ilgalaikių sprendimų, o ne tik kažkokiu tai ad hoc priemonių. Reikia nepamiršti, kiek daug žmonių žūva, bandydami kirsti viduržėme jūrą. Ir be abejo, turime vertinti padėtį tuose laivuose, kurie plaukia tose jūrose. Turiuomenyje krovininius laivus, prekybinius laivus, kurie taip pat susiduria su problemomis. Reikia užtikrinti, kad ten būtų taikomos reikalingos saugumo priemonės. Tikrai atsiprašau, labai sudėtinga taip tiesiogiai dabar versti savo pasisakymą iš kuratų kalbos. Na, svarbiausias dalykas yra toks. Mums reikia imtis e, daug daugiau veiksmų, papildomų veiksmų negu iki šiol. Reikia padidinti saugumo lygį, reikia tikrinti laivus. Ir jeigu norime tinkamai atlikti savo darbą, reikia tai daryti užtikrintai ir sąžiningai visų pusių atžvilgių. Dėkoju. Ačiū labai. Ačiū ir labai atsiprašome, kad uh, E, nėra vertimo iš kuratų kalbos, turime tik 16 vertėjų kabinų šiandieną, tad reikėjo kalbinį režimą šiek tiek sumažinti, tačiau tikrai ačiū Jums už Jūsų supratimą ir pastangas. Dėkoju dabar Jose Inacijo Farija. Ačiū labai, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Kilonen už tikrai puikiai atliktą darbą. Taip pat dėkoju ir kolegom šešėliniams pranešėjams. Kolegos, migracijos ir pabėgėlių krizė tiesiog neturi precedento ES istorijoje ir tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, mano nuomonė, su kuriuo kada nors susidūrė ES. Praėjusią savaitę ponas Junkeris kalbėdamas apie padėtį sąjungoje 45 minutės skiria vos, vos šiam vienam klausimui. Ir žinau, kad kai kurios valstybės narės šiandieną jau yra sustabdžiusios um, e, tą pilną dalyvavimą Šengeno zonoje. Panašu, kad um, e, padėtis po truputį aiškėja, kristalizuojasi ir darosi akivaizdu, kad labai svarbu tinkamai um, sutelkti ES visuomenę, pademonstruoti tą solidarumą, kurio šiuo metu tarsi trūksta. Uh, Žvelgiant į e, pabėgėlius, į prieglopšio prašytojus, imigrantus, visi tie dalykai turi būti persvarstyti iš esmės. Ir transporto komitete mums aktualūs klausimai yra tokie. Visų pirma, reikia aiškiai pasakyti, kam yra skirti mūsų pranešimai. Ar kažkokiams tai ES agentūroms, kurios turėtų e, organizuoti gelbėjimo procesus, pavyzdžiui, Frontexas, pabėgėlių agentūros ir taip toliau. Labai svarbu užtikrinti, kad e, tos agentūros, kurios turėtų reaguoti į migrantų krizę, imtųsi lyderio vaidmens. Antras dalykas. E, tos problemos, su kuriomis susiduria prekybiniai laivai, man atrodo, kad mes čia turime tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų, mes turime prievolę e, tų laivų atžvilgių. Tačiau be abejo ir jie, kalbant apie jūrų teisę, taip pat yra įsipareigoję gelbėti žmonės, kurie susiduria su sunkumais jūroje ar atsidūrė bėdoje. Na ir be abejo, gyvybių gelbėjimas yra svarbiausias dalykas, tai yra prioritetas, tačiau reikia užtikrinti, kad privatus laivai, jų įgulos nebūtų išnaudojamos be galo ir kad nebūtų naudojamos kaip kažkoks tai pakaitalas tiems laivams, kurie oficialiai turėtų atlikti gelbėjimo ar paieškos operacijas ir kurios turėtų siūsti mūsų agentūros ar institucijos. Na ir paskutinis dalykas, turiu pasakyti, kad tie privatus laivai tiesiog nėra pasirengę ir neturi tinkamos įrangos atlikti tokio pabudžio operacijų, pas juos nėra pakankamai gydytojų, apmokytų darbuotojų. Tad labai svarbu užtikrinti, kad šių laivų savininkai nejaustų spaudimo ar nebūtų verčiami uh, E, patobulinti tuos laivus ir pritaikyti juos gelbėjimo operacijoms. Manau, kad valstybės narės tikrai neturėtų taikyti tokio spaudimo. Na ir taip pat labai svarbu didinti bendradarbiavimą tarptų įstaigų, kurios atlieka darbą susijusią su jūriniu saugumu, taip pat e, reikia stiprinti bendradarbiavimą su valstybių narių pakrančio apsaugos tarnybomis visame viduržėmio jūros regione, kad būtų išvengta naujų žučių. Ir taip pat labai svarbu nutaikyti atitinkamas priemonės ir į tuos nelegalius tinklus, kontrabandininkų tinklus, kurie gabena žmonės. Reikia uh, naudotis priemonėmis sekti laivus viduržėme jūroje ir taip pat, kaip jau minėjau, skatinti bendradarbiavimą tiek ir prieglopščio politikos srityje ir kalbant apie pabėgėlių pasidalinimą valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū toliau žodis ponui Eichhautui. Dėkoju pirmininkė. Ši tema tikrai yra labai jautri ir laikausi nuomonės, kad transporto komiteto nuomonės turėtų kalbėti apie transporto klausimus, tačiau mes norėtumėm na, plačiau pakalbėti e, šioje nuomonėje. Su AFET ir LYBE komitetu buvo organizuotas bendras e, susitikimas šios temos e, klausimų ir galiu pasakyti, kad na, atėjo laikas ES reaguoti visi turi suvokti, kad e, mes susidurime su vienu didžiausių iššūkių Europoje. Tai yra didžiulis e, sudėtingas klausimas. Tačiau e, tenksiu kalbėti tik tai apie transporto klausimus, kadangi aptariama yra transporto komiteto nuomonė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentai už atliktą darbą, e, už iškeltus e, klausimus. Mes galime pritarti daugeliu dalykų, kas yra rašoma. E, septinta dalis, dėl jos mes pateiksime pakeitimo pasiūlymą, nes pranešėja sako, kad reikėtų laikinai padidinti lėšas gelbimo operacijoms. Mes laikomės nuomonės, kad turėtų būti sukurta nuolatinė sistema, nuolatinis mechanizmas. Ir e, dėl tos priežasties e, nuolatiniams operacijoms norėtumėm numatyti nuolatinę paramą. Taigi septintą punktą stengsime atitinkamai pakeisti. E, šiame nuomonės projekte daugiausiai dėmesio reikėtų skirti saugumui. Saugumui kuris yra susijęs ir su pabėgėliais, ir su tais, kurie vykdo gelbėjimo operacijas. Dažnai, e, sakykime, priekybiniai laivai yra priversti padėti. Aišku, niekas negali jiems numatyti tokios prievolės, tačiau dažnai su tokio, e, susidaro tokios situacijos, kad e, padėti tiesiog na, negali atsisakyti. Ir tokiems krovinėms laivams turėtumėm pagalvoti apie galimą kompensaciją e, už vykdomus gelbėjimo darbus. Nes e, krovininiai laivai e, gali, sakykime, atsisakyti suteikti pagalbą, jeigu, sakykime, po to už patirtą žalą negautų kompensacijos o mes to negalime leisti. Taigi mes tai, e, sieksime, kad būtų sukurta kažkokia nulatinė gelbimo sistema, tačiau jeigu e, reikės, kad kroviniai laivai prisidėtų prie e, gelbimo operacijų, norime, kad tokiems laivams būtų numatyta ir kompensacija. Laikomės nuomonės, kad ši žmogiškoji tragedija nebus greitų laikų ir efektyviai išspręsta. Ačiū. Pane Roza Tomatų. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Neturėtų e, stebinti, kad e, ir šiame komitete mes kalbame apie imigracijos klausimus. Europos e, požiūrio reikia šiai problemai spręsti, kadangi tai yra iššūkis, iššūkis, o ne šį problemą. Ne vieną kartą apie tai sakė ir kolegų šiame parlamente daug kartų buvo kalbama apie migraciją, E, prilyginant e, e, šį procesą organizuotam nusikaltimui ir tai yra klaida. Europos Sąjunga yra su yra pasiryžusi priimti didžiulį kiekį pabėgėlių, kurie bėga nuo bado ir nuo karo. Tačiau dėje uh, problemų kelia tos vidinės e, politikos, kurios, e, kurių kuriomis vadovaujasi Europos Sąjunga. Ir tos politikos turi pasiekmių platesnėme kontekste, pavyzdžiui, ir trans, e, transporto sektoriai. Džiaugiuosi, kad Europos Sąjunga priemė didelį kiekį pabėgėlių, kurie visų pirma atvyksta į ta šalis, kurios yra prie viduržėmio jūros, konkrečiai Italijos. E, turime pabrėžti e, tai, kad mm, vis mm, trūksta e, gelbėjimo operacijų laivų ir dėl tos priežasties dar mm, per daug žmonių žūsta viduržėmio jūroje. Todėl galime ir pagrysti e, krovininių laivų e, dalyvavimą gelbimuose operacijose. Mes norėtume, kad e, šis transporto komitetas pasakytų griežtesnę nuomonę migrantų klausimų. Mes norėtumėm, kad būtų atidaryti legalūs migravimo kanalai. Tai būtų didžiulis skirtumas E, lyginant su esama situacija. Reikėtų pagerinti bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis, bet to reikėtų e, platesnės bendros ES užsienio politikos. Ir be to prioritetinių klausimų turėtų būti e, migrantų klausimų sprendimas reikalingas sustarimas tarp 28 valstybių. Galų gale laikomės nuomonės, kad E, migrantų problema turėtų būti sprendžiama vieną kartą, tačiau tam reikalinga politinė valia. Dėkoju. Danke sehr. Die nächste ist Marie. Dėkoju. Toliau. Pone Arnauto, ačiū, pone pranešėja. Tačiau aš pati buvau nustebinta, ponios Kilonėn, kai kuriuo apibūdinimu, kurios panaudojate, jūs sakėte, E, pastebite, kad e, e, valstybės narės elgesi nacionalistiškai, jeigu valstybės narės nori apsaugoti savo bendrapiliečius. Pavyzdžiui, sakote, kad Prancūzijoje yra 4 milijonai žmonių be gyvenamojo būsto ar daug bedarbių. Aišku, ne, politikų vaidmuo reaguoti emocijomis, tačiau aš norėčiau paklausti, ką jūs galite pasiūlyti pabėgėliams, kokį darbą, kokį būstą. Mes esame transporto komitetas, ar mes ir toliau e, raginsime e, kitus e, pervežti pabėgėlius. Na, Jau Lampedūzoje 10-12 e, metų skęsta žmonės vidurio žemė jūroje. Čia ne šiandien viskas prasidėjo. O todėl vyksta viskas, kad ta politika visa e, netinkamai, nes atvėrus e, sienas siekiama sumažinti darbo jėgos kainą visoje Europos Sąjungoje ir e, Pavyzdžiui, pirmiausia, Vokietija vadovaujame Merkel priima emigrantus dirbti juodą darbą, na ir akivaizdu, dabar nereikia nustepti, kad šie migracijos srautai tampa nebesuvaldomi. Aš, aišku, netransporto komitetas turi siūlyti visus sprendimus, tačiau reikia kitaip šiek tiek visą tai žiūrėti ir e, Europos valstybės yra destabilizuotos, pati Prancūzija e, savo veiksmais yra destabilizavusi tokia šalis kaip Libija ir panašiai. Todėl aš manau, kad prioritetai yra atkurti diplomatinius santykius su tomis šalimis, nes e, jokių būdų netikiu, kad tie uh, e, vargšai, kurie bėga į Europą, būtinai turi tai daryti. Reikia padėti jiems e, likti savo šalise, jiems dirbti tenai. Ir tai akivaizdu, kad reikia kitokios bendradarbiavimo politikos. Ir, na ir e, dabar e, turint galvoje šios migracijos srautus, tai kiekviena valstybė narės susidurs su rimtomis problemomis, reikia joms padėti tų problemų išvengti. Ačiū. Danke, die nächste ist Christine Revaudalon. Ačiū. Toliau Kristin. Aš e, norėčiau šiek tiek pakeisti toną. Saugumas jūroje tai yra, e, reiškia, kad mes turime moralinę ir tarptautinę pareigą padėti žmonėms patiriantiems e, nelaimę jūroje ir turime panaudoti gelbėjimo ir paieškos operacijas. Aišku, kad e, laivynas nėra e, aprūpintas tinkamai vykdyti tas operacijas, nors kyla jiems taip pat ir e, nuobaudų pavojus, jeigu jie nevykdys tarptautinių įsipareigojimų. Ir kai kurie laivai jau pradeda keisti maršrutus, kad nesusidurtų su pagėbėgėlius gabenančiais laivais ir nenori kelti savo vėliavos plaukdami jūroje. Na, o ta pareiga kroviniams laivams e, gelbėti e, skestančius tampa Europos problema. Ir e, vien tik tai humanitarinėmis paskatomis mes privalome tai daryti. Bet valstybės narės turi numatyti, kaip kompensuoti E, finansinius nuostolius e, per gelbėjimo operacijas kroviniam laivynui. Tai e, leistų pasirūpinti, kad tie laivai nekelstų maršrutų ir padėtų gelbėti gyvybės jūroje. Ačiū. Danke sehr. Die nächste ist Elzbieta Lukaschewska. Ačiū. Pana Lukaševska. Ačiū pirmininkė. Reikėtų e, kalbėti atvirai, kai kalbame apie migraciją. Norėtume, kad e, mūsų nuomonės projektas e, būtų geras. Tačiau dėja, ne, nemanau, kad šiuo nuomonės projektu mes sugebėsime įspręsti problemos. Galime pateikti pasiūlymų Taip pat norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, kad dėja ES ilgą laiką buvo neveiksni. Tokia situacija truko keletą metų ir dėl tos priežasties, e, tokios susidariusios situacijos reikia kaltinti tik tai ES valstybės. Pranešėja e, savo nuomonės projekte kalba apie nacionalistinį požiūrį. Aš tam negaliu pritarti Aš sakyčiau, kad valstybės narės kartais ėmėsi ne nacionalistinių, bet neracionalių e, sprendimų. Visų pirma, e, galvo, galvodamos apie savo e, šalių piliečius. Buvo sakyta, kad na, reikia ginti bendras Europos Sąjungos vertybės ir tai, kad reikia paskirstyti ES esančius migrantus. Aš laikausi nuomonės, kad dabartinis sprendimas nėra efektyvus, nes rytoj į ES atvyks dar keli e, tūkstančiai migrantų, poryt dar e, keli tūkstančiai. Taigi laikausi nuomonės, kad reikėtų e, visų pirma išanalizuoti situaciją, kodėl žmonės bėga iš savo gimtųjų e, vietų ir kodėl, e, sakykime, e, skirtingose vietose situacija yra kitokia. Europos Sąjungos valstybės valstybės e, taip pat nėra vienodos, e, jų ir istorija, ir patirtis yra kitokia, vienos turi kolonijinę, kolonijinę praeitį, kitos e, ilgą laiką buvo Sovietų sąjungos sudėtyje, todėl ne visada lengva pakeisti žmonių požiūrį į tam tikrus dalykus. Šiuo metu matome ir ne vieną provokaciją yra sakoma, kad valstybės narės pačios priema e, sprendimus, tačiau tai nėra nacionalistinis požiūris, nes valstybės narės visų pirma galvoja apie savo piliečius. O mes turėtumėm pagalvoti apie programas. E, programas, e, kurios turėtų būti socialinio pobūdžio ir kurios būtų skirtos migrantams integruotis. tikrai m, mm, turėtumėm vengti naujų getų atsiradimo. Ir yra šalių, e, kurios dėl savo istorinės praeities, e, galima sakyti, e, turi daugiau patirties su migrantais. Todėl mm, pasinaudodami tų šalių patirtimi reikėtų galėtumėm ieškoti sprendimo E, aišku, tų sprendimų jau reikėjo pradėti ieškoti prieš kurį laiką. Junkeris pasakė, kad e, na, kol kas ES būklė nėra gera, ji nėra pasirengusi ieškoti sprendimo. Ir reikia pasakyti, kad ES nebuvo pasiruošusi nei šiai, nei kitoms krizėms. E, trūko ir analizės, e, ir atliktų studijų, ir visą tai pagrindžia faktai. E, jie liudija apie tai, kad ES veiksmai nebuvo nei racionalūs, nei tinkami. O su šiuo nuomonės e, projektu nemanau, kad mes sugebėsime išspręsti problemas, e, sukurti e, dialogą ar pasiūlyti kažkokį požiūrį. Kvotų nustatymas, migrantų pasiskirstimas yra tik tai minimumas, ką galima padaryti, tačiau tai nėra sprendimas. Petra Lungrand, ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad e, situacija yra baisi, tai kas vyksta viduržėme jūroje, daug žmonių žūsta toje jūroje. Tačiau yra ir priežastis, e, žmonių, kurie uždirba tūkstančius dolerių e, gabendami juos. Ir ES turi reaguoti politinių lygmenių į šią situaciją. Mes 20-30 e, metų koncentravomės į susirojimą su pasiekmėmis, o reikia dabar daugiau dėmesio skirti priežastims. Ir neįmanoma perkelti milijonus žmonių iš vidurio rytų, iš vienos vietos į kitą. Ir tai yra neįgyvendinama, todėl reikia kilmės šalise kurti sąlygas tinkamas, kad žmonės tiesiog pasiliktų vietoj to, kad e, pasirinktų keliauti į Europos Sąjungą. E, aš pats mačiau, kas dedasi Somalija, situacija tikrai ekstremali. Reikia ten kurti E, demokratišką visuomenę, kurti infrastruktūrą. Nes žmonės e, tokiu atveju tiki savo šalimi ir jie didžiuojasi ir nenori išvykti iš jos. Taip pat e, manau, kad turime čia koncentruotis, o ne tik tai dirbti su pasiekmėmis. Reikia daugiau dėmesio skirti priežastims. Ir šiandien šiose diskusijose kaip ir mano šalyje taip pat kyla šių iššūkių e, klausimas. Tačiau e, atrodo, kad mes visiškai nežinome, kaip šią problemą e, spręsti, ką daryti. Ir tai yra iššūkis. Tačiau sprendimas yra netesti ankstesnę politiką, gesinti gaisrus, tik tai Reikia daugiau dėmesio skirti kilmės šalims, e, stengtis išspręsti ten konfliktus, kad tos visuomenės galėtų funkcionuoti. Ir kad viduržėme jūroje nu, geresnė situacija, reikia užtikrinti, kad tie laivai neplauktų per viduržėme jūrą e, su pabėgėliais. Ačiū. Dar keturis e, turiu norinčius kalbėti, tačiau laiko yra mažai. E, Todėl prašau kalbėti rumpiau, panas Vandekamp. Ačiū, pirmininkė. Aš e, suprantu, kad ši diskusija apie tai, kas vyksta viduržėme jūroje, veda mus prie bendresnės diskusijos dėl prieglopščio problemų. Pone Lukaševska kalbėjo apie tai, Ji kalbėjo iš širdies apie tai, kas vyksta Lenkijoje. Aš ilgai dirbau Libe komitete. Taip ilgai, kad norėčiau dabar šiek tiek pabrėžti kitus dalykus šioje diskusijoje čia. Aišku, aš žaviuosi laivų kapitonais, tačiau negalime apsėti nesvarstydami pagrindinių priežasčių problemas. Ir mano klausimas pranešėjai būtų, ar ką nors kalbate apie Frontexo pajėgumus, mm, siekiant susidoroti su didėjančiu kontrabandininkų skaičiu, skaičiumi. Daugelis e, didžiausios priežastys, svarbiausios priežastys yra būtent susijusios su kontrabandininkais. Taigi turėtume kalbėti turėtume ne tik apie pagalbą ir solidarumą, tai aš suprantu, matome visi įvairiausius dramatiškus vaizdus apie situaciją. Tačiau ES transporto komitetas turėtų taip pat pasakyti, kad reikia analizuoti prievošio problemų priežastis. Kad galėtume išspręsti visas problemas, reikia ieškoti jų priežasčių. Tai yra pasaulinio masto problema Bet viduržėme jūroje, manau, tas priežastis galima išsiaiškinti ir su jumis susidoroti. Ačiū, Robert Zylė. Ačiū, pirmininkė. Aš nesigilinsiu į globalias problemas, kadangi mes esame transporto komitetas, ne užsienio reikalų komitetas, tačiau norėčiau nesutikti su kai kuriais e, pasisakiusiais Buvo minėta, kad prieglošio e, politika numato daug bendrų pastangų, aš norėčiau nesutikti. Yra politinių problemų, kurių, kur negalime tiesiog pamiršti, negalime panaikinti, pavyzdžiui, Dublino konvencijos, e, paimti šimtus tūkstančių žmonių per dieną. Uh, Ir taip pat matome, kaip pasireiškia atskirų valstybių narių interesai, kas sukėlė rimtų problemų Šengeno zonoje, kai e, sienose sudaromos kliūtis kelių transportui, geležinkelių transportui, kroviniam transportui. transportui. Reikia siūlyti realistiškus sprendimus, nes jei Šengeno zona nebeveiks, tai kilus tikrai rimtų problemų. Jeigu norėsime perkelti jėgą prieglapšio prašančių žmonės, tai sukels didelį nepastenkinimą ir tarptų žmonių. Mums e, reikia ieškoti sprendimų, kurie politiškai padėtų išspręsti problemas, o ne tiesiog e, trikdyti transporto sistemos veikimui Europoje. Turime gal, galvoti apie saugų transportavimą tiems prieglašo prašantiems žmonėms ir tuomet būtų galima išvengti daug mirčių. Ačiū. Danke, jetzt Pavel Telička. Ačiū, Pavelas Telička. Ačiū, pirmininkė, labas rytas. Turiu dvi galimybės. Detaliai kalbėti, kaip kai kurie kolegos analizuojant situaciją ir kalbėti apie galimas priemonės, apie solidarumą ir taip toliau. Ir aš manau, kad komisijos pasiūlymus reikėtų analizuoti taip, kad e, būtų akivaizdu, jog jų nepakanka sprendžiant e, problemų priežastis e, ir siekiant rezultatų. Antroji galimybė būtų pasakyti, kad transporto komitete reikėtų kalbėti apie visų problemų reikšmę transportui, kalbėti apie transporto klausimus ir galbūt šiek tiek paliesti Frontexą. Kokį signalą mes galime pasiūsti savo nuomonėje? Aiškiai pasakyti, kad tokius dalykus reikia daryti, o platesnę politinę diskusiją palikčiau kolegoms Lybėje. Jie ten turės tam galimybę, mes turėsime tam galimybę per plenarinę sesiją. Tačiau mes praleidžiame galimybę e, svarstyti būtent transporto srities dimensiją šiuo atveju. Na, ačiū, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra europinio masto problema ir jeigu bendrų sprendimų nerasime pabėgėlių problemams, tai bus pakristas visas Europos projektas mums. reikia pasiūlymų, kad visos 28 e, valstybės narės turi dalyvauti. Turime atsižvelgti, aišku, į jų ekonominius pajėgumus ir e, gyventojų skaičių, kaip ir teigia Junkeris. Jeigu už kairios šalis negali, nenori dalyvauti šioje sistemoje, tai aš to nesuprantu. Visi gali dabar dėsti įvairias priežastis, bet pažvelkime apskritai į padėtį Europoje. Aš iš Vokietijos E, prieš e, pastatant e, sieną Vokietijoje 4 milijonai iš šitų Vokietijos pabėgo į vakarų Vokietiją ir niekas nesakė, kad jie turėtų grįžti atgal. Reikia, mes siekime jiems padėti. Kai Čekoslovakijoje vyko revoliucija ir atvažiavo tankai, daugelis pabėgo į Austriją ir Vokietiją ir Niekas nesakė, reikia pasirūpinti, kad jie galėtų pasirinkti savo šalyje. Ne, jiems buvo padedama. Taigi, tokiu būdu, tokiu, e, taip reikia mąstyti, kas e, atsitiko dabar Vengrijoje. E, žmonės per, po Vengrijos revoliucijos metais žmonės per į Austriją, į Vokietiją keliavo ir jie rado savo vietą. Jeigu dabar nerasime sprendimų, tai pakirsime visą Europos projektą. Klausimas ne tik dėl lėšų pasidalymo, o dėl Europos vertybių. Turime ginti tas vertybės, turime, aišku, analizuoti priežastis, galvoti apie vystimosi politiką, kokia jį buvo 20-30 metų. Taip, reikia analizuoti tuos klausimus, bet tačiau šiuo metu reikia galvoti, kaip padėti žmonėms. Galime sakyti, kad tai yra privatus laivai, ir reikia, jeigu jiems atsiranda kažkokia žala, reikia jiems kompensuoti tą žalą. Galbūt ir taip, tačiau pirmiausia kyla politinis klausimas. Turime galvoti apie transporto problemas. Kalė, pavyzdžiui, padėti Kalė ir e, Lamanšo tunelį. Tai yra Europos problema, Tačiau jeigu atsižvelgsime, nepamiršime į skaičius, tai jie yra pakankamai nereikšmingi dar. Aišku, jau tas skaičius pabėgėlių gali padidėti, bet vis tiek reikia pirmiausia galvoti, kaip padėti žmonėms. Taigi dabar žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ką galima, kokias išvadas padaryti iš šios diskusijos? Aš nemanau, kad šioje salėje kas, kas, kas, kas nors nenori padėti e, žmonėms. Tačiau mums reikia rasti legalių priemonių, e, kaip tie žmonės galėtų gauti paramą. Na ir dabar aš e, suprantu, kad niekas nenori atsidurti tokioje situacijoje. kuomet e, e, pirkiniai laivai viduržėme jūroje susidurtų su didžiulė rizika ir nuskestų. nuskestusius į kroviniais ir taip dar keltų ir aplinkai problemas. E, čia reikia kalbėti apie jūrų transporto problemas, taip pat reikia nepamiršti, kad reikia e, padėti e, šiam na, transportui, aišku, nepamirštant ir žmonių susidurinčių su mirties grėsme jūroje. Aišku, nelengva parengti tekstą, kuris būtų e, tinkamas visiems. Kaip sakiau, turime nedaug laiko, tačiau aš esu pasirengusi teikti e, tinkamų pasiūlymų, kad e, pasiektume kompromisų ir perduotume savo nuomonę lybę komitetui. Kaip nebebūtų, dėkuoju visiems už konstruktyvius pasiūlymus ir esu nepatenkina to faktu, kad ši diskusija neapsiribojo vien tik tai deklaracijomis, kaip kartais pasiteiko kitur. Dar kartą dėkoju šešėliams pranešėjams ir tikiuosi, kad pasieksime gerą rezultatą. Ačiū. Danke sehr. Die Frist für Änderungsanträge, die ist der 7. September. Ačiū labai, pakeitimus galima teikti iki spalio 17-osios, 18 valandos. Dabar perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Merija Kilienė ir vėl pranešėja, ji pristatys pranešimą dėl bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimo. Na ir nedelgdama suteikiu žodį Merijai Kilienė, prašau. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos. Šią vasarą aš parengiau pranešimą skirtą bendrai skaitmeniniai rinkai. Labai gerai, kad komisija e, įtraukia ir transporto sektorių į skaitmeninį e, sektorių į transporto programą. Paskatiniai sprendimai, kalbant apie transporto sektorių, yra gana riboti, nes e, nereikia pamiršti, pamiršti, kad transportą neįmanoma, neįmanoma visiškai skaitmenizuoti. Na. Ir yra dėl to įvairių pasiekmių. Pavyzdžiui, klientai, aišku, E, vis dažniau aktyvus būna sistemų transporto veiklos rytyje. Yra naujų e, veikėjų, kurie e, pasinaudoja naujais, naujomis transporto įmonėmis, naujomis, naujais modeliais. Na ir aš šiame dokumente galėčiau šiek tiek pakalbėti dabar apie kai kurias detalės. Kai dėl e, klientų. Dažnai klientai e, taps vis aktyvesni, e, bandydami na, apibriežti savo judėjimą ir tiek keliautojai, tiek e, operatoriai turėtų turbūt e, aktyvinti teikimą, informacijos teikimą ir keitimas informaciją. Jeigu e, informacija necirkuliuos, tai niekas necirkuliuos. Taigi informacija yra tarsi ir penktoji transporto forma ir informacija leistų užbaigti savo maršrutą, pakeisti jį, pagal kai kurios tyrimus keliautojai nori turėti tikslą informaciją, pavyzdžiui, apie autobusų grafiką, jų dažnumą ir ši aktuali informacija turėtų būti pigesnė negu daugiau autobusų pasiūsti maršrutą. Taigi, nepaisant to, reikia nepamiršti duomenų apsaugos Domenų apsauga yra labai e, svarbu šiai bendrai rinka, rinkai. Turime e, užtikrinti, kad būtų laikomas griežtų e, standartų, renkant, saugojant, apdarojant informaciją ir privačius duomenys, nes tai užtikrintų pas, piliečių pasitikėjimą, keliaivių pasitikėjimą. Reikia užtikrinti, kad informacinė infrastruktūra veiktų gerai, būtų e, prieinama tiems, kam reikia, tačiau tu būtų saugi. Skaitmeninimas, įtraukiant naujus veikėjus, naujus modelius į transporto sektorių yra svarbu. Kaip sakiau, e, praėjus, e, praėjusiais ankstesniais metais šis sektorius buvo šiek tiek užmygęs ir buvo nustebintas naujų pokyčių. Aišku, kad transporto sektoriai yra įvairių interesų, atsiranda naujų operatorių, naujų modelių. Na, paimkime, pavyzdžiui, Google, e, kuri vis kuria e, net automatinių transporto priemonių sistemas. Šalia tradicinių veikėjų, automobilių pramonės, e, infrastruktūros, logistikos operatorių, viešojo transporto, taksi Yra ir naujų veikėjų, naujų įmonių, kurie integruoja įvairias paslaugas ir e, konkuruoja su tradicinėmis transporto rušimis. Ir e, taip pat vis labiau plinta dalymosi automobiliais e, modelis. Ir šiaip reikia kalbėti apie tas naujas paslaugas, kurios būtų pigesnės, lengviau prieinamos e, keleiviams. Reikia taip pat nepamiršti ir netiesioginės transporto vertės. E, tai yra galtiniam vartotojui teikiamos naudos. E, Skaitmeninimus transporto sektorija siūlo didžiulį augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, nors, aišku, kelia ir problemų. Taigi, transporto sistemos, e, tai yra protingų transporto sistemų plėtojimas yra labai svarbus. Jau, jų augimas sudaro apie 16 procentų per metus. Na ir ketvirta, kaip jau sakiau, e, sujungimas tinklų, e, daiktų interve, internetas, e, dabar jau pradedama sakyti visko internetas, apjungiantis viską. Taigi reikia užtikrinti, kad ir transporto sritis nebūtų e, atribota nuo viso to ir, pavyzdžiui, kalbama apie informacijos keitimąsi tarp automobilių. Taigi šis skaitinis žmonės informacija turi e, tapti vis lengvesnis ir lengvesnis. Mūsų gyvenimas keičiasi greitai ir jis keisis, nepaisant to, norime mes to ar nenorime. Taigi ir turime į tai reaguoti. Man skaitmeninės sistemos yra priemonė, naudinga priemonė būti veiksmingesniems, produktyvesniems, o logistikos prasme tai e, Transportas turėtų tapti veiksmingesnis, taip pat e, lankstesnis ir reikia sukurti tinkamus pagrindus, kad e, šios sistemos būtų dėgiamas lengviau. Reikėtų, kad komisija pagalvotų, kokius standartus reikėtų suvienodinti, kad e, transporto sektorius veiktų lengviau, geriau lankščiau ir būtų atviresnis naujovėms. Tačiau nereikia taip pat pamiršti esminių elementų, pavyzdžiui, saugumas transporto, darbo sąlygos, finansinis stabilumas, taip pat e, vartotojų apsauga, Reikia e, taip pat, aišku, vengti ir neigiamų pasiekmių aplinkai. Turime priešingai sukurti geras sąlygas kiekvienam e, šioje srityje e, veikiančiam operatoriui, kad jie galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tačiau visada reikia turėti galvoje vartotojų ir keleivių interesus. Todėl aš ir pateiksiu dar ir pasiūlymų pakeitimų formą, e, įtraukiant keleivių teisų klausimus tarpmodalinės e, transporto sistemose. Ir e, kai kalbama taip pat apie informacinių sistemų naudojimą. Taigi, šios pakeitimus aš pateiksiu ir pristatysiu šešėlinimus pranešėjams ir tikiuosi, kad galėsime jiems pritarti. Na ir baigiant, norėčiau. E, aš aš panėjau svarbiausius e, dalykus, kurie man atrodo tokie. Tai yra keleivių e, interesus ir taip toliau. Ir aš norėčiau pakviesti taip pat visus besidominčius spalio 14 dieną į klausimus, kuriuos aptarsime detaliau. kalbant apie praktinius dalykus ir e, reglamentavimą. Aš e, atsiųsiu elektroniniu paštu kvietimą į šios klausimus ir e, visi būsite laukiami, jeigu norėtumėte prisijungti prie šių klausimų svarstymo. Tai yra transportas, transporto ir skaitmeninės rinkos. Dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų pastabų. Dėkuoju jau tiems, kurie jau pateikė tokius pasiūlymus ar pastabas ir reiksime toliau šį dokumentą. Labai ačiū. Danke sehr. Jetzt Edrit Klun. Ačiū labai. Pone Prun, prašau. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą ir pirminius pasiūlymus, kurie buvo pateikti ir kurie, manau, taps tam tikrą platformą mūsų diskusijoms aptarnėjant įvairiausius pasirinkimus. Ir nebejotinai skaitmeninimas transporto sektoriuje turi itin daug potencialo. Jau buvo parengtas pranešimas dėl integruotos bilietų sistemos ir ten kalbama apie tai, kaip skaitmenimas gali būti naudingas ir klientams, keliautojams, kurie galėtų pasinaudoti specialiomis bilietų pirkimo sistemomis gauti visą reikalingą informaciją apie tai. Tai tikrai daug potencialo slypi šioje srityje. Ir taip pat ir kalbant apie verslo segmentą, e, siuntų vežimą, kelių transportą, laivybą, oro linijas. Tikrai tin daug potencialo slypi visose šiuose srityse pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis. Kalbu tiek ir apie krovinių siuntimo operatorius, tiek ir apie pačius keleivius, apie tai, kokiais keliais bus naudojamasi, kokiais maršrutais važiuojama ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai potencialas tiesiog neišsemiamas ir, kaip pranešėjai teisingai minėjo, e, tokios specialios priemonės taip pat gali padėti numatyti vėlavimus ar iš anksto sužinoti apie tam tikrus eismo įvykius kelyje ir taip pat gali padėti sumažinti priklausomybę nuo e, popierinių dokumentų. Tačiau be abejo, čia reikia tinkamai e, išspręsti su duomenų apsauga susijusios klausimus. Vis dėlto, man atrodo, įmanoma parengti tokią sistemą, e, kurią naudojantis būtų galima keistis informaciją, ją pasinaudoti. Tiesiog milžiniškas potencialas ir manau, kad taip pat ir uh, verslo atstovai galėtų pagerinti savo logistiką, sandėlių veiklą ir taip toliau. Ir be abejo, mažėtų ir CO2 emisijos, kas yra savaime didžiulė vertybė. Kalbant apie transporto perspektyvą, e, tiesiog neįmanoma net ir apibriežti, kiek daug visko galima nuveikti šioje srityje. Ir tikrai daug svarbių aspektų paminėjo pranešėja ir pritariu tam, kad reikia pasiekti to, kad būtų rengiami bendri transporto dokumentai, tačiau be abejo tam reikia tam tikro teisinio pagrindo. Tai pat galima kalbėti ir apie turizmo sektorių. Ankstesnėme pranešime, dėl kurio buvo visai nesiniai balsuota, buvo kalbėta apie internetinės platformas ir skaitmeninimą bei e, viso to naudą turizmui. Tai tikrai itin svarbis rytis ir mūsų komitetas tikrai turi daug ką pasakyti šiuo klausimu. Tad džiaugiuosi iki šiol jau vykusių darbų su pranešėja, net nebejoju, kad parengsime itin stiprų, vertingą pranešimą, kuriame bus kalbama apie skaitmenimo naudą visai transporto sričiai. Ačiū labai, Olga Zaranova, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū už parengtą nuomonę ir taip pat džiaugiuosi pranešėjos e, pasiryžimu ir noru dirbti su šešėliniais pranešėjais. Mums atrodo, kad tai yra itin aukštos kokybės pranešimas, čia atsižvelgiama į naujas skaitmeninės technologijas susijusias su transportu ir džiaugiamės tuo, kad pranešėja pabrėžia, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje tos protingos transporto sistemos suvaidins itin svarbu vaidmenį ir jos e, taip pat užtikrins, kad transportas Europoje būtų e, sklandesnis ir saugesnis. Taip pat pritariu tam, kad ir Europos komisija čia turi su, suvaidinti savo vaidmenį. Saugumo standartai, lygios sąlygos rinkoje, vartotojų apsauga, visi šie aspektai yra itin svarbus ir susiję tarpusavyje. Ir mes tikime, jog itin svarbu užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, taip pat duomenų tvarkymo saugumą. Nebejotinai itin platis rytis. Ir dar pora pastabėlių, kurias norėtume e, pridurti, pora patikslinimų. Visų pirma, informacijos ir komunikacijos technologijos turi būti prieinamos ir e, suprantamos, e, kad jas galėtų naudoti visi asmenys, įskaitant ir asmenys turintys negalę. Nereik, negalima kurti kažkokių tai kliučių. Kalbant apie skaitmeninės rinkos sąlygas, atsiprašau, paslaugos jos neturėtų būti blokuojamos. Kalbant, pavyzdžiui, apie geografinį blokavimą, kuris dabar užkerta kelią mm, vartotojams pilnai ir tinkamai pasinaudoti teikiamomis galimybėmis Na ir baigdama noriu padėkoti pranešėjai už jos atvirumą, nusteikimą bendradarbiauti, laukiu tolesnio darbo kartu. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Ir aš norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie sveikino e, šį nuomonės projektą. Taip pat norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Transporto sektoriaus e, skaitmeninimas e, suteikia labai daug e, galimybių, tačiau kelia ir iššūkių. Vis dažniau bus naudojamos internetas, naujos technologijos ir tai gali sukurti papildomų darbo vietų. Tačiau nereikėtų pamiršti ir senų darbo vietų, kurios bus prarastos. Ir dėl to jau yra protestuojančių ir į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes daug dėmesio skiriame dėmesio, dėmesio saugumui, skaitmeninimo poveikiai įmonėms, nes e, jos e, dėl šių procesų taip pat patirs atitinkamų uh, Um, sąnaudų ir dėl tos priežasties uh, laikausi nuomonės, kad uh, skaitmenimo proceso mes neturėtume pernelyg uh, spartinti, nes reikia atkreipti dėmesį ir tokius dalykus, kaip yra domenų apsauga, reikia ieškoti tinkamų strategijų vartotojams, keliautojams, taip pat ir įmonėms. Be to, E, reikėtų pakalbėti apie nemokamą prieigą prie interneto viešosiose erdvėse. Ypač e, tai pasakytina apie keleivius. Be to, prieiga prie interneto turėtų būti užtikrinta nemokamai tokiuose vietose kaip e, viešbučiai, oro uostai, jūrų uostai, geležinkelių stotis ir taip toliau. E, tik e, tokie sprendimai galėtų e, mums padėti maksimaliai išnaudoti interneto potencialą. Skaitmeninimas reiškia ir naujas žinias, naujų priemonių panaudojimą žmonės turės turėti žinių, kaip panaudojant naujas priemonės įsigyti, sakykime, bilietą. Dėl tos priežasties manau, kad ieškomi sprendimai turėtų būti paprasti, E, be to, e, atsiradus naujoms technologijoms turėtų būti organizuojami atitinkami apmokymai ir, e, sakykime, vairuotojams. Taigi, kalbant apie skaitmenimą, aš manau, kad jam taip pat reikia tinkamai pasiruošti. Ačiū dabar ponui Telyčka žodis. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, tikrai norėčiau padėkoti pranešėjai ir Mano nuomonė, šis projektas tikrai atitinka e, mūsų daugumos lūkesčius. Džiaugiuosi ir įžanginėmis pranešėjos pastabomis. Na ir manau, kad visi galime pritarti tam, kad e, tos galimybės, kurias suteikia skaitmeninimas transporto sektoriui, yra tikrai itin svarbios, kalbant apie augimą ir darbo vietų kūrimą. Mes dažnai kalbame apie darbo vietas, apie naujas darbo vietas, apie augimą ir manau, kad transportas yra vienas iš prioritetų šiuo atveju. Tai taip pat yra vienas iš tų sektorių, kuriame slypi tikrai didžiulis potencialas. Labai svarbu be abejo apibriežti ir tą teisinę sistemą, kuris skatintų e, tikrą konkurenciją, sąžiningą konkurenciją, tiek ir kalbant apie naujus rinkos dalyvius, taip pat svarbu skatinti ir inovacijas juk tai yra tas rytis, e, kuri gali padėti sukurti reikalingas sąlygas startuolių steigimuisi Europos Sąjungoje. Ir be abejo, transportas yra viena iš tų sričių, kuri teikia tam didžiulės galimybės. Dar vienas svarbus dalykas yra tinkamas asmens duomenų, e, tinkama asmens duomenų apsauga. Ir kolegos apie tai jau kalbėjo, tai yra tikrai svarbus prioritetas mūsų grupiai. Ir Jeigu norime siekti, kad ES būtų lyderė ekonomikoje, akivaizdu, kad transporto srityje tikrai galime to pasiekti, tačiau be abejo viską reikia siekti su skaitmeninimu. Turizmas taip pat nėra išimtis ir manau jį reikėtų paminėti pranešimo projekte, nes čia slypi įtin daug galimybių ir be abejo daug poreikių. Na ir mūsų frakcija mato tris pagrindinius elementus, E, kurie galėtų paskatinti ekonomikos skaitmeninimą. Tai yra pasitikėjimo kūrimas. Man atrodo, kad tas elementas yra puikiai atspindėtas projekte, taip pat pasinaudojimas galimybėmis ir tų galimybių išnaudojimas. Tokie yra svarbus elementai. Na ir vėliau pakalbėsime apie pakeitimus, tačiau, e, man atrodo, kalbant apie atvirumą pokyčiams, tai yra susiję ir su transportu, ir su turizmu, ir su kitais sektoriais. Ir man atrodo labai svarbu uh, perėti prie naujų ekonominių ir visuomeninių modelių. Juk vartotojai dar dabar žengia priekyje, jie patys priima sprendimus, žino, kas jiems yra geriausia. Neretai jie tampa ir paslaugų teikėjais. Ir tai yra susiję ne tik su bendro dalymosi ekonomika, tačiau ir su judumo savoka. Dabar mano minėtas galimybių išnaudojimas. Tai yra susiję su tuo, kaip verslas ir vartotojai gali pasinaudoti bendra e, skaitmeninė rinka. Jeigu to pasieksime, tada pasieksime ir didesnio skaitmeninimo. Na, nu, kalbant apie augantį ir besikeičiantį sektorių, labai svarbu kalbėti apie tą e, teisinę sistemą, kuri remtų verslą, kuri e, E, padėtų skatinti inovacijų panaudojimą, pavyzdžiui, integruotasias bilietų sistemas. Čia reikia tinkamų investicijų ir tai yra taip pat dar vienas svarbus momentas, kurį norėčiau pabrėžti. Tai yra susiję ir su ES lėšų panaudojimu. Juk žinome, kad yra numatyta tam tikrų finansų, kurie yra skirti vienai ir kitais ryčiai, tačiau dar tikrai reikia šiek tiek daugiau detalumo. Ir kalbant apie startuolius, Labai svarbu skirti paramą ir jiems, o ne tik mažoms bei vidutinėms įmonėms. Na ir kalbant apie pranešėjos atliktą darbą, akivaizdu, kad judama įtin tinkama linkme. Aš be abejo dar pateiksiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, e, kurie atspindėtų mano ką tik išsakytą nuomonę. Dabar Karin Medėlį, prašau. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū ponia pranešėjai už pateiktus e, dokumento elementus. Aš manau, kad skaitmininė rinka E, dėl kalt yra dalykas, kuris pasiekia visą visuomenę, visus ekonomikos sektorius ir mūsų kaip politikų vaidmuo nėra pasakyti, ar technologinė kaita vyksta gerai ar ne, o numatyti, pasirenkti pokyčiams ir pasirenkti technologiniams pokyčiams, užtikrinti, kad jie reiškia e, ekonominius, socialinius, pakeitimus, progresyvus pakeitimus ir, aišku, transporto sektoriuje, kur, kur e, skaitmeniniai pokyčiai iš tikrųjų keičia ir mūsų elgesį, ir mūsų gyvenimą. Todėl reikėtų e, pas, e, pasiremti ne tik interneto e, stipriosiamis pusėmis, bet nepamiršti ir mūsų judumo. E, nes kolektyvinės transporto sistemos e, skaitmininės paslaugos reiš, leidžia sklandžiau keliauti, pasitikrinti tvarkaraštį, pasirinkti klas, bilietus, e, pasinaudoti dalymosi paslaugomis. Reikia, kad to, tos, ta reali informacija realių laikų yra labai naudinga Ir reikia, kad pasiūla to pagalba atitiktų paklausą. E, nepamirškime, kad ekonomika yra bendradarbiavimo e, ekonomika. Net kai kalbama apie individualų transportą, atsiranda vis daugiau kolektyvinių pasiūlymų, pavyzdžiui, dalymas automobiliais, e, dviračiais ir panašiai. Taip pat jūs kalbėjote apie tikrą iššūkį tai, kad skaitmininė revoliucija e, keičia automobilio koncepcijas, kalbėti apie sujungtus automobilius, tai yra jau tikrovė, kalbame apie automobilius ir be vairuotojų, nes, na, o Tai reiškia, kad rytoj ir maršrutai bus skaitmenizuoti, todėl svarbu, kad mes kaip e, politikai e, reguliuotume šiuos dalykus. Na ir pabaigai pasakyčiau, kad aš manau, kad skaitmeninių paslaugų vieta yra transportui leisti kurti naujas koncepcijas. Ir e, labai svarbu, kad automobilių transportas taptų tvaresnis pasinaudodamas skaitmeninis pranašumas. Aišku, tai turės e, judumui ir socialinių, ir finansinių pasiekmių. Ir todėl, e, na, o dabar nemažai klausimų kyla dėl Uber e, įmonės, kurie turbūt aktualūs ir mūsų komitetui. Čia susijęs ir duomenų apsaugos klausimas. Taip pat prieigos, galimybės pasinaudoti transporto paslaugomis, nes kartu e, reikia užtikrinti, kad ir negalų žmonės galėtų pasinaudoti įvairiomis e, transporto sistemomis. E, minėjote ir tarpusavio sąveikos, tarpusavio sujungimo klausimus. Visą tai Yra bendra dinamika, mes aišku norime paskatinti naujoves, e, elektroninių platformų, elektroninio judumo platformų kūrimą, e, padedant įmonėms e, kurti naujovėms. Taip pat, taip pat tačiau ne, reikia nepamiršti, kad visuomenė turėtų mm, numatyti tuos pokyčius ir mes turime užtikrinti, kad rytoj E, pasiūlomos technologijos mūsų neatlenktų, nepaliktų e, mūsų ir politikų. Ačiū toliau, Dominikas Rikė. E, kaip galima trumpiau, prašom, neturime laiko. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už išbaigtą darbą gana. Norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris mane stebina, kai kalbama apie mūsų komiteto darbą. Turbūt yra atsilikęs toks e, požiūris į transportą ir skaitmininius dalykus. Skaitmininių paslaugų svarba transporto šiandien auga. Tai juk yra informacinių sistemų klausimas, kurios patiria didžiulius pokyčius e, transporto kasdienėme gyvenime. E, pavyzdžiui, e, dalymas automobiliais paslaugų ateimas, taip pat ir bepiločių automobilių ateimas. Reiškia, kad 150 tūkstančių, pavyzdžiui, taksistų E, susidurs su problemomis. Taigi, tai yra sudėtingos pasiekmes. Ir viso tai dar ne iki galo suvokia transporto operatoriai. Skaitinių paslaugų e, pasaulyje transporto svarba ir būtinybė stabilizuoti ir užtikrinti tinkamą infrastruktūrą nėra kartu integruoti. Pavyzdžiui, infrastruktūra. Įsivaizduokime, kad visos e, nepilotuojamų sistemų e, paslaugos, vakar, va, pavyzdžiui, kalbėjome apie nepilotuojamus e, orlaivius, na, šiandien galima kalbėti ir apie automobilius, kurie važiuoja be vairuotojų. Galima bus netrukus kalbėti ir apie nepilotuojamus traukinius. Tai visą tai kelia daug klausimų infrastruktūrai, infrastruktūros prasme. Ir e, šiuo metu, kalbant apie poreikius ir būtinumą, e, tenkinti vyrius poreikius, kurios turi tenkinti technologinės naujovės. Šiuo metu e, tendencija yra ta, kad transportas, pavyzdžiui, atsilieka nuo skaitmeninių mhm. naujovių. Ines Ajalė Senda. Ačiū labai. Ines Ajalė Senda, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū už puikiai atliktą darbą, bandant tinkamai atsižvelgti į šio sektoriaus kompleksiškumą. Tačiau norėčiau priminti vieną dalyką kolegoms. Skaitmeninės technologijos transporto sektoriuje e, buvo pradėtas naudoti daug anksčiau negu kitose sektoriuose. Na, pažiūrėjau, track and trace e, sėkimo sistemos logistiniuose procesuose senai naudojamos. Taip pat lėktuvai, traukiniai naudoja įvairiausias technologijas. Na ir taip suprantu, kad pranešėja yra gana jauna, tačiau e, manau, kad svarbu pažvelgti ir į istoriją, pažvelgti į tai, ką transporto sektorius jau yra pasiekęs, kalbant apie skaitmeninimą. Nemažiau svarbu kalbėti ir apie ateities iššūkius. Man atrodo, kad pranešėja puikiai atliko šį darbą. Na ir dabar dar keletas komentarų. Prieš keletą metų, pavyzdžiui, jau buvo įmanoma rezervuoti e, bilietus dalys traukiniuose. Ir taip pat buvo galima jungiamiesiems traukiniams nusipirkti bilietus dėje Ispanijoje, dabar to padaryti nebegalime. Apie tai kalbėjo, žinau, ir kiti kolegos. Tad norėčiau pasakyti vieną dalyką. Nereikėtų mm, susikoncentruoti ties detalėmis, tačiau ties svarbiausiais dalykais. Na ir kaip pademonstravo Uber pavyzdys, kad jeigu nėra tinkamo reguliavimo taisyklių, sąlygų, darbo sąlygų patikrinimo, tada ir suklėsi tokios platformos. Ir galbūt tai kažkada atrodė tam tikrą utopiją, tačiau svarbu nepamiršti poveikio, kurį tai daro darbuotojų teisėms. Na, galbūt vartotojai ir džiaugiasi tokiamis platformomis, tačiau mums reikia galvoti plačiau, reikia galvoti apie transporto sektoriaus darbuotojus. Ir reikia užtikrinti visiems tinkamas darbo sąlygas, reikia galvoti ir apie pagyvenusius žmonės. Pavyzdžiui, todėl, kad jie dėl savo amžiaus negali pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamais privalumais. Na, manau, kad jie taip tarsi atsiduria kažkokiame tai skaitmeninėme gete. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Dėkoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Malonu būti um, šiame posėdėje. Kaip e, žinote, komisijos e, bendrosios e, suskaitmenintos erdvės strategija yra rengiama ir aš dabar norėčiau Jums pristatyti bendrą informaciją, kas vyksta su šia strategija. Yra tam tikri dalykai, kurie horizontalaus pobūdžio ir jie yra aktualūs e, transporto sektoriui, nes kai buvo rengiama strategija, norė, mes norėjome parengti tokius horizontalius prioritetus, kurie leis e, išspręsti tam tikras E, problemas konkrečiuose sektoriuose. Būtent tai yra skaitmeninės erdvės e, dalykas. Daug dalykų yra tarpusavyje susiję. Ir tie dalykai, kurie nebuvo tokie aktualūs e, transporto sektoriui prieš kelis metus, kaip pavyzdžiui mm, asmens duomenų apsauga, tampa tokie dalykai vis aktualesni dabar. E, komisija po kelių savaičių pradės e, viešas konsultacijas dėl platformų. E, internetinės platformos yra labai aktualius dalykas, ypač kalbant apie vidaus rinką. Ir platformų klausimas, e, kalbant apie skaitmeninę rinką, yra labai aktualus. Be to, viešuosiuose e, konsultacijose mes kelsime klausimus susijusius su duomenų apsauga, su atsakomybė. Be to, e, mes ketiname į visą šį procesą įtraukti ir suinteresuotus asmenis. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis, nes e, mes e, nežinome, kiek bus e, tų suinteresuotų asmenų. Mūsų manimų suinteresuotų asmenų grupė tikrai bus didelė, kadangi jie yra susijusi ne tik tai su transporto sektoriumi, bet ir su kitais ekonominės grandinės dalyviais. Be to, mes įmamės naujos iniciatyvos dėl internetinių serverių ir siekiame įtraukti į šią iniciatyvą įvairius šios infrastruktūros naudotojų. O kalbant apie transporto sektorių, tai mes norėtume pakalbėti apie tai, kaip, sakykime, internetiniai serveriai galėtų būti panaudojami transporto sektoriui. Uh, Dar keletą žodžių dėl transporto. Šis e, komitetas ilgą laiką e, diskutuoja dėl dalykų, kurie yra e, labai svarbus e, skaitmenimui transporto srityje. Jeigu jūs pažiūrėsite į transporto sektorių ir tie dalykai, kurie yra aptariami e, šiame komitete, e, matysite, kad transportas e, yra E, skaitmeninimo revoliucijos dalis. Todėl reikėtų pažiūrėti, kaip mes galėtumėm panaudoti e, naujus pokyčius e, šioje srityje. Aš turi, jeigu turėčiau laiko, galėčiau pristatyti visus kitus projektus, kuriuos ketina įgyveninti komisija. Vis dėlto dėl laiko trūkumo to nepadarysiu. Galiu tik tai pasakyti, kad reikia padėkoti nuomonės referentai ir kitiems, e, kurie pasisakė e, apie, šią, apie šį nuomonės projektą, kad Frankfurte e, bus organizuojamas transportų ministrų susitikimas, kur bus kalbama apie nepilnautuojamas transporto priemonės. Tai yra pirmą kartą, kai G7 ministrai aptars e, transporto klausimus. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis pranešėjai. I please you to be short. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen... Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Akivaizdu, kad susidomėjome su naujomis paslaugomis, naujais modeliais. Ir problema nėra tų naujų dalykų atsiradimas. Problema yra susijusi su reguliavimo sistema, kuri turi atitikti tuos naujus um, modelius, kuriuos matome kasdien, naujas paslaugas. Būtent tuo turime rūpintis ir sukurdami, sukūrus gerą sistemą, visos įmonės turės vienodas sąlygas, galės konkuruoti ir dirbti. Taigi tai yra svarbiausias mūsų iššūkis. Turime, turime sutinki, sukurti tinkamas sąlygas, kad kiekviena įmonė galėtų dirbti tokiamis pačiamis sąlygomis. Ačiū, ačiū Jums už tai, kad kalbėjote trumpai. Baigsime e, mūsų rytinį posėdį iki 22 rugsėjo bus galima teikti pakeitimus dėl nuomonę,